que adopté. Priimta. 50-55 kas už, kas prieš. Susilaikė. Man atrodo, ta pati dauguma, taigi priimta. 50-57 kas už, kas prieš. Susilaikė priimta ta pati dauguma. 50-66 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 50, 90 kas už. Atsiprašo, pirmininkė, 50-67 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50-92 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50-93 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50-94 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ar galime 50, 95, 96, 97 kartu balsuoti dėl šių trijų pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50-98 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Atmesta. 50-99 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 51.00 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 50.31 kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. atmesta 51.01, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 50.77, kas už, kas prieš, susilaikė. Elektroniškai pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Atmesta 51.02, kas už Kas prieš? Susilaikė. Atmesta 51-24 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. priimta. 51.03, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5104 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5105 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmininkė pasitaiso atmesta. 5030 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5028 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5106, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5005, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5125, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5062, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51-21 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50-65, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50-21 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 5012, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirminkė pastaiso susilaikė priimta. 5107, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5025, dvi dalis. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51.13, donc... 51.13, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 50.30. 50-33 kas už, prieš. Palaukite. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Pirmoji dalis atmesta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau pakeitimas 5034, kas už, prieš, Bandysime balsuoti elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. 5034. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 5068. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 51.29 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 51.28 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 50.75 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 50-79 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta 50-87 kas už, prieš, susilaiko, atmesta 51-08 kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti elektroniniu būdu, prašom balsuoti, baigta balsuoti. atmesta. 5080 ir 558 identiški kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta 5001 atkrenta, 5074 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta 5059 kas už prieš susilaiko patvirtinta 5073, kas už prieš susilaiko patvirtinta 5081 už prieš susilaiko patvirtinta 5006, kas už prieš susilaiko patvirtinta 5060, kas už prieš sus, susilaikos patvirtinta 572 kas už, prieš susilaiko patvirtinta 5004, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, toliau 15.21. Kas už, prieš susilaiko patrinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 50.16. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 50-70 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 5008 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 5130 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 5084 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 5009 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 5131 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 5132 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau pirmasis kompromisas. Noriu steikti žodį poniai Muniz, kuri turi patikslinti. Ačiū. Turime kompromisinį pakeitimą, kuris pridėtas prie balsavimo sąrašo. Galite paskaityti. Jis yra susijęs su pastabomis. Ir čia sakoma taip.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 Madame Muniz, vous devez, euh, je pense. Pone Muniz, ar norite pakeisti ir sumą, nes e, balsavimo sąrašo paminėta suma yra neteisinga. Taip. Turiu patikslinti ir skaičius balsavimo sąraše. Pateikti skaičiai yra neteisingi. Pirmoje skiltyje įsipareigojimai turėtų būti reikėtų atim, nubraukti 3, tai yra 5 milijonai 85 tūkstančiai, o mokėjimai tai yra 18 milijonų, taigi skirtumas nemažas. Ponas Lafranka, EPP pritarė. Taigi pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 5122, ne, atkrenta. 5126, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 5127, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta antrasis kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta, toliau 5085 kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 5007 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 5063, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 5013, 5086, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 5061, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 5064, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 5014 ir 5078, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 5069, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 5038, kas už, prieš Ar dabar galėsime balsuoti bloku? Atsiprašau, noriu patikslinti, šis pakeitimų blokas, kiekvienas turi žodinį pakeiti, pakeitimą. Tai yra rezervo sumą padidinti. Alors, on va faire un bloc de 50-38. Taigi, blokų nuo 5038, tai yra visi pono Galtierių pakeitimai, iki 5049. Visi sutinkate? Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 5020, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 5036, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 5024 atsimtas, tai yra atkrenta 5050 pono Galtieri. Penki, 54, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 50-29, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Atmesta, atsiprašau. Palauskite elektroniniu būdu, dėl 5029 reikia patikrinti. Pradedame balsuoti, baigime balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Nėra galutinio balsavimo. Taigi balsavimas baigtas, labai ačiū ir dėkoju poniai Muniz. Tai kitas e, komiteto posėdis 7 rugs, 6 rugsėjo ir susitikimas su Kosovo prezidentu. Ačiū visiems uždėmesi. Iki.